Iš tikrųjų reikia pagerbti e, žmonės, kurie žuvo atlikdami pareigą, bet yra ir žmonių, kurie kenčia atlikdami savo darbą dėl to, kad jų darbdaviai neužtikrina jiems saugių darbo sąlygų. Stabyti. Pirmininkas, ačiū. Ponios ir ponai, norėčiau Jums e, pranešti svarbų dalyką. 2011 parlamento darbo metų sesijų kalendorius e, yra parengtas ir e, kalendoriaus projektą e, tvirtinsime. Norėčiau Jūs informuoti, kad šių metų balandžio 22 dieną pirmininkų suėgoje buvo patvirtintas sesijų kalendoriaus projektas ir tas projektas yra Jūsų aplankose jį taip pat, jis taip pat bus įtrauktas į posėdžio protokolą. Dėl šio kalendoriaus projekto turėtumėme balsuoti trečiadienį. Ir pakeitimus šiam kalendoriui reikia uh, pateikti iki, iki rytojaus e, vidudienio. Balsuosime trečiadienį. Europos liaudės partijos frakcija m, mm, pateikė kandidatus e, į delegacijas. Aš, į tai bus atsižvelgta, nes jeigu niekas nepateiks prieštaravimų, tuos kandidatus laikysime patvirtintais. Ponai Zoltanas Balco ir Pal. Paul Schmidt, kolegos Europos parlamente, raštu mane informavo, kad jų mandatai Europos parlamente e, baigėsi dėl to, kad jie buvo išrinkti į Vengrijos parlamentą. Parlamentas tai atsižvelgia ir laikydamasis atitinkamo teisės akto dėl Europos parlamento narių išrinkimo e, visuotinė balsavimų teisė. E, septintojo straipsnio taip pat remdamasi savo darbo tvarkos taisyklių ketvirt penktuoju straipsniu, konstatuoja, kad jų tų narių vietos atsilaisvino nuo 2010 gegužės 14 dienos. E, teisės aktai e, tvirtinami pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Trečiadienį, dalyvaujant tarybos atstovams, pasirašysiu septynis teisės aktus, kurie buvo tvirtinami pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti e, šio posėdžio protokole Dabar periname prie mūsų darbo tvarkės. Galutinės darbo tvarkės projektas buvo patvirtintas pirmininkų suėgoje gegužės 12 dieną šių metų. Ir laikantis 137 e, mūsų darbo tvarkos tai taisyklės buvo išdalinta jums. Iš Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko pono Kasinį gavau raštą, kuriame komiteto vardu prašoma, kad Europos ekonomi, ekos, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas bei regionų komitetai e, būtų kad su jais būtų konsultuojamasi dėl pasiūlymo priimti reglamentą e, dėl piliečių iniciatyvos, laikantis ES sutartys dėl ES e, veikimo 304-307 straipsnio. Balsuosime e, šią savaitę dėl šių dalykų. Jeigu niekas nieko nenori komentuoti, ačiū, niekas neprašo žodžio. Ponios ir ponai. Dabar tvirtinsime mūsų darbo tvarkę niekas nepateikė prašymų keisti pirmadienio nei antradienio darbo atvarkės. Tačiau trečiadienio darbo atvarkiai Europos liaudės partijos frakcija pati, pa, paprašė įtraukti į trečiadienio darbo atvarkę balsavimą dėl Černeskio pranešimo dėl 2008 metų tarybos biudžeto įgyvendinimo. Europos liaudės partijos frakcijos vardu pasisakys ponia Kresler šiuo klausimu. Prašau herr präsident! der rat hat heute morgen über die spanische ratspräsidentschaft. taryba atsakinėjo į klausimus e, dalyvavo pirmininkės atstovai ispanijos atstovai tačiau liko neatsakytų klausimų ir e, buvo paprašyta kad tie ne, ne, neapsvarstyti klausimai būtų apsvarstyti išsamei ir taryba laikydamas iškeltų reikalavimų pakluso e, tam, kad, e, klausimai būt, kad klausimus išsamei apsvarsytų ir parlamentas ir mes tikimės, kad šie klausimai bus išsamei apsvarsyti birželio e, mėnesio posėdyje. Ponas Svoboda, prašau. Ja, Aš kalbėsiu trumpai. Mes visiškai pritarėme šiam pasiūlymu dėl ką tik išdėstytų priežasčių. Man atrodo, kad oficialus raštas tą temą kaip tik keliauja šiuo metu į parlamentą. Ir aš bent jau viską suprantu taip, kad kitos institucijos yra pasirengę dirbti drauge skaidriai ir aš visiškai pritariu ponios kresliai išdėstam pasiūlymui. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam pasiūlymui? Bardzo proszę. Prašau. Ponas Stas. Collega's, ik moet zeggen dat ik verbaasd ben. Verbaasd over het feit dat de er twee grote fracties nu toezeggen. Kolegos, mane tikrai priblaškė tai, kad dvi didžiosios frakcijos neleidžia tam, kad dėl šio pranešimo būtų, bu, būtų balsuojama koordinatorių posėdėje. Aš dirbu biudžeto kontrolės komitete, mes susipažinome su komisijos dokumentais, aš juos atidžiai perskaičiau yra pridėtas priedas, kuris visiškai tapatus tam, kurį gavome kovo 10-ąją. Iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Ir aš tikrai rekomenduoju balsuoti prieš Černetskio pranešimą šioje darbo atvarkėje. Ir taryba, man atrodo, labai aiškiai siunčia signalus, kad, bando, kad bandoma įnešti sumaišties čia. Pirmininkas, balsuosime, kas už EPP frakcijos pasiūlymą. Pakelkite rankas. Kas prieš? Ačiū. Susilaikė. Dėkui. Pritarta. Balsavimas dėl Černieckio pranešimo vyks trečiadienį. Pakeitimų įteikimo terminas yra rytojus, e, antradienis, vidurdienis. Trečiadienio darbo tvarkė. Vėlgi, APP frakcija paprašė kad ponios Edith Bauer pranešimas dėl e, asmenų, kurių darbas susijęs su kelių transportu, pranešimą perkelti į kitą plenarinę darbo tvarkę, plen, plenarinę sesiją. Dabar sutikiu žodį poniai Bauer konkrečiai pristatyti šį pasiūlymą. Március 22-én a Foglalkoztatásügyi Bizottság titkárságától azt a választ. Užimtumo komiteto sekretariatas e, man atsiuntė tokį atsakymą dėl šito klausimo įtraukimo gegužės mėnesio plenarinę sesiją atsakymas buvo toks, kad komitetas balsavo dėl šito pranešimo e, balandžio 28 dieną ir dar nepraėjo mėnesio laikotarpis nuo to balsavimo, taigi negalima jo įtraukti plenarinę sesiją. Taigi, pirmininkų sueiga tikriausiai pasiūlus socialistams nusprendė įtraukti šitą klausimą į šitą plenarinę sesiją, nepaisant to, ar praėjo mėnesis ar nepraėjo. Tačiau dabar atsidūrėme tokia situacijoje, kur politinės frakcijos paprasčiausiai neturėjo laiko e, paruošti savo nuomonę dėl šito pranešimo. Taip pat neturėjome laiko apsvarstyti šito pranešimo. Todėl, ponai, prašyčiau perkelti šitą klausimą į birželio mėnesio plenarinę sesiją. Ačiū. Ačiū, ponas Voboda herr präsident! ich finde es eigenartig dass die frau kollegin bauer die ich ja sonst sehr schätze Pirmininkė, man atrodo šiek tiek keista, kad ponia Bayer, kur aš labai gerbiu, e, džiaugiasi, kad šitas pranešimas bus atmestas. Tikriausiai pamiršo paminėti, kad ji bendravo su taryba e, dėl dėl šito, dėl šito pranešimo manau, kad jisai pačiu laiku atsidūrė mūsų plenarinėje darbo tarkė. Pirmininkas, ačiū. Pamiršau paklausti, ar kas nors norėtų pasisakyti už šitą pasiūlymą, ponia Botman. Ačiū, pirmininkė. Tai yra tarybos pasiūlymas. Tarybos pasiūlymas pasiekęs užimtumo komitetą. Paprastai mes turime mėnesį pasiruošti plenarniai sesijai svarstyti atitinkamą klausimą. Ir čia tiesiog nesilaikoma mūsų teisių. Tai yra gan kontroversiškas pasiūlymas ir frakcijom reikia laiko įsigilinti. Mes negalime tiesiog per naktį įsigilinti šitą dokumentą. Pirmininkas, ačiū. Dabar balsuosime. Kas už tai, kad atidėtumėm balsavimą dėl šio pranešimo, ačiū. Kas prieš atidėjimą? Ačiū. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 158 už, 123, 137 prieš, priimta, 7 susilaikė. Dėl Bauer pranešimo kalbėsime kitoje plenarnėje sesijoje. Ketvirtadienis. EPP frakcija prašė, kad ketvirtadienio popietės diskusijos dėl Padniestrės žurnalistų būtų perkeltos, būtų pakeistos e, diskusijomis apie Tailandą. Taigi, užuot bals, e, diskutavę apie Ernesto Darbandano suėmimą Padniestrėje, e, kalbėsime apie padėtį Tailande. Ponas Preda. Ehm, am cerut înlocuirea dezbaterii referitoare prašiau pakeisti debatus dėl neteisėtai suimto žurnalisto Padnestrėje ir vietoj to padiskutuoti apie padėtį Tailande, nes Tailande padėtis pablogėjo, jinai tapo tiesiog dramatiška, todėl mes norėtumėm paprašyti visų politinių frakcijų atidžiai įsigilinti į padėtį Tailandę. Ačiū. Kas už šį pasiūlymą? Kas norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Mes išgirdome šito pasiūlymo paaiškinimą. Ponas Kasolydis. Ačiū, Irmas pirmininkė. Padėtis Tailande blogėja kas valandą. Kyla grėsmė žmonių gyvybei ir šis klausimas pasirodo yra ypatingai svarbus ir parlamentas turėtų apie jį kalbėti šį ketvirtadienį. Ernesto Vardanijano bylos inicijatoriai Padnestrėje šitą situacija e, šiek tiek pasistumėjo ir ją reikėtų įsigilinti. Todėl norėčiau paprašyti, kad e, diskusijos dėl Padnestrės būtų pakeistos diskusijomis apie Tailandą. Ačiū ponas Peroni prieš pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Nesvarbu, apie ką mes kalbėsime ir ką nuspręsime, ar dėl Padnestrės, ar dėl Tailando, nieko mes nepakeisime, pakeisdami šitos klausimus. Pirmininkas, ačiū. Dabar mes balsuosime, kas už šį pasiūlymą.